nutraukti parlamento posėdį vėl tęsime. Gruodžio 12 dienos posėdžio protokolą jums išdalinti, ar turite kas nors prieštaravimų dėl protokolo? Gavau ką tik informaciją apie tai, kad mano pasisakymas